Like Prašau visus susėsti, pradėsime balsuoti, nes reikės balsuoti ilgai. Sąrašas labai ilgas. Čia yra kur? So we would like to welcome uh, the... Norėtumėte, tai yra norėtume pasveikinti ekonomikos komiteto ir lybė komiteto narius bendrame posėdėje, taip pat sveikiname su ekonomikos komiteto pirmininkė ir sekretariato atstovais. Aš, man pirmininkė, norėjau tik uh, LP frakcijos kolegoms, ekonomikos komiteto nariams pranešti, kad balsavimo metu reikėtų vadovautis mūsų kolegos Karinšo instrukcijomis. Ačiū. Buvo labai svarbi informacija posėdžio ir balsavimo pradžiai. Prieš pradėdami balsuoti turėtume susipažinti su papildomą informaciją su tam tikrais patikslinimais, kurie yra svarbus balsavimo sąraše, nes e, vienas pakeitimų susijęs su B kompromisu, antrasis žodinis pakeitimas, kurį teikia GUE dėl procentinių dalių 10 procentų. Tai taip pat ir socialistų demokratų bei žaliųjų frakcijos pritarė šiam pakeitimui visame tekste būtų pakeistas ši procentinė dalis, jeigu būtų pritarta arba atmestas šis e, pakeitimas, tai 214, 215, 220 ir 221 pakeitimai atkristų po to Kitas pakeitimas, taip pat žodinis dėl B kompromiso, Aldė teikiamas e, dėl šeimos narių, balsuos, dėl jo balsuosime e, kaip dėl trečio žodinio pakeitimo balsuodami dėl B kompromiso ir buvo e, neteisingai pateikta informacija, <clears throat> šis pakeitimas nurodytas kaip 914 pakeitimas. Taigi visa ši informacija turėtų svarbi tiems, kurie teiks instrukcijas atskirų frakcijų nariams, kaip balsuoti. Dabar galėtume atlikti bandomąjį balsavimą elektroniniu būdu prieš pradėdami balsuoti iš tikrųjų, kadangi narių yra labai daug. Taigi Pasitikrinkime balsuodami elektroniniu būdu, pradėkime balsuoti. It is not now. There is, there is a problem. It was a very wise advice to... Yra tam tikrų techninių sunkumų, taigi vertėjo pamėginti, ar veikia balsavimo įranga. Problema yra ta, kad šiuo metu neveikia visa balsavimo sistema, visa įranga, taigi reikėtų dabar paprašyti pagalbos ir po to pasitikrinsime, ar e, veikia atskiros balsavimo kortelės. Pabandykime dar kartą. Let's try again, we are switching on and now, no, no it is still not working. Vis dar neveikia. Reikia mums dabar techninės pagalbos ir tikėsimės, kad ši problema bus įspręsta prieš atveju įvyktų didelė nelaimė. Please uh, wait a minute, the technician is coming and hopefully we're corrected. And then we can check the individual cards whether they are... Palaukime kelias minutės, tikėdamės, kad atvyks technikas ir viską sutaisys, o po to pastikrinsime, ar veikia mūsų balsavimo kortelės balsavimo įrangoje. It is not recognizing any of the cards. Earlier it recognized the Lib. Balsavimo įranga e, nebepripažįsta jau jokių kortelių. Anksčiau atpažindavo Libė komiteto narių, po to ekonomikos komiteto, dabar nei vienų, nei kitų neatpažįsta. We are really sorry we had a vote before and it... Labai atsiprašome, nes e, ką tik vyko balsavimas e, ankstesnis ir viskas puikiai veikia, dabar dėja ne. Chair, uh, I think uh, the... Pirmininkė, manau, kad uh, azartinių lošimų pramonės uh, lobistai čia bando daryti įtaką mūsų balsavimo įrangai ir balsavimo sistemai. Uh, Na, galėtume pasitelkti čia įvairias samokslo teorijas, tačiau e, galėtume diskusijas pratesti šiek tiek vėlesnių laikų, vis dar tikėdamėsi, kad mūsų sistema atsigaus. Mano įdėjus į savo kortelę, matau informaciją, kad reikėtų ją apsukti kitą pusę, tačiau ta informacija yra neteisinga. All of the conspiracy theories might be <laughs> valid. Taigi čia būtų galima įvairias arba visas samokslo teorijas pasitelkti. Lybė yra tas komitetas, kuris svarsto įvairias samokslo teorijas. Uh, yeah. Take, you, you can take the floor if you have any good idea how to correct. Jeigu turite kokiu nors įdomių minčių, kaip pataisyti mūsų balsavimo įrangą, Ar galėtume balsuoti keldami rankas, pavyzdžiui? Paprašyčiau jūsų dar šiek tiek kantrybės ir greitai sužinosime, ar įmanoma pataisyti balsavimo įrangą, jeigu ne, tai turėsime apsispręsti kaip toliau. Uh, uh ką tik gauna informacijos apie tai, kad uh, visą sistemą perkrovėme ir uh, reikėtų palaukti penkias minutės. Manau, kad būt, vertėtų taip pasielgti, nes priešingų uh, atveju, jeigu prireiktų pasitikrinti balsavimo rezultatus, tai galėtų kilti įvairių nesusipratimų ir problemų, taigi siūlau dabar palaukti, o kol balsavimo įranga bus perkrūta, tada galėsime vėl pradėti balsuoti. Ačiū. Now, uh, we might have the test vote, electronic test vote, and hopefully it... Dabar galėtume pabandyti atlikti bandomai balsavimą ir tikiuosi, kad tie rezultatai bus uh, priimtini. Taigi pradėkime balsuoti. What, what do we have? When last we were on the call, I was worried. 60 cards. Are we sure? Pardon? Yes, now it is uh, because it is still four uh, positive votes are missing. Dar trūksta keturių balsų, šešerių. Pasitikrinkite, ar jūsų kortelės uh, veikia balsavimo įrangoje, ar pateikiama tinkama informacija. Dar trūksta dviejų balsų, vieno trūksta. Dar vieno balso trūksta, vis dar. Ar visi pasitikrinate savo balsavimo įrangas. Mano kortelė veikia, taigi baigiame dabar bandomą balsavimą, viskas yra gerai. Galime pradėti balsuoti veiksmingai ir greitai. minus AA kompromisas. Žalieji paprašė atskiro balsavimo. <laughs> Kas už, prieš, pritarta, pastikrinkime elektroniniu būdu. Dėl antrosios dalies. Baigime. Trisdešimt penki už 27 prieš pritarta A kompromiso pirmoji dalis, kas už. Kas prieš susilaiko. Pritarta. Antroji dalis. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Pritarta. Trečioji dalis. kas už, kas prieš, susilaiko, pastikrinkime elektroniniu būdu. Trisdešimt du už, trisdešimt prieš, pritarta, ketvirtoji dalis. kas prieš, susilaiko. Dėl ketvirtosios dalies dabar balsuojame. Dar kartą dėl ketvirtosios dalies, kas už. Kas prieš, susilaiko atmestų. Pasitikrinkime. Atmesta tiksliau, bet pasitikrinkime. <clears throat> Baigime balsuoti. Prašau kelti rankas, nes iš tiesų sunku orientuotis, kai tiek daug balsuojančių. Kitas pakeitimas yra 184. Kas už? kas prieš susilaiko atmesta. Šimtas aštuoniasdešimt aštuntas. Kas už? Šimtas aštuoniasdešimt aštuntas. Kas prieš? Susilaiko. Pritarta. Du šimtai 201. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 202. Kas už? Prieš susilaiko. Pasitikrinkime. 202. Taip. Baigiame balsuoti. 30 už, 33 prieš atmestą. Dabar turime tris žodinius pakeitimus ir ekonomikos komiteto tradiciją tęsdami pradėsime nuo žodinių pakeitimų B kompromisui. Pirmasis dabar, kas balsuojate už, kas prieš, susilaiko. Turime pasitikrinti. Balsuoti baigiame. 27 balsais už, 36 prieš, atmesta. Antrasis guoja žodinis pakeitimas ir žaliųjų bei socialistų, kas už, kas prieš. Susilaiko aiškiai atmesta. Trečia žodinis pakeitimas, kurį teikia Aldė, kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta trečiasis kompromisinis pakeitimas. <clears throat> Kartu su žodiniais pakeitimais, kas už prieš susilaiko pritarta. Kiti pakeitimai atkrinta. Du šimtai dvidešimt penktasis pakeitimas dabar. nes kiti pakeitimai atkrito. Dabar turime 225 pakeitimą, kas už, kas prieš, susilaiko. Atmesta. 226, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 227, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Du šimtai trisdešimt trečias dabar kitas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Dvidešimt penki už trisdešimt aštuoni prieš atmesta. C. Kompromisinis pakeitimas dabar. daug pakeitimų atkrinta, taigi turime pasitikslinkimą. Dabar prašau balsuoti už C kompromisinį pakeitimą. Kas prieš, susilaiko, pritarta. D kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. į kompromisinius pakeitimus pradėkime nuo žodinio pakeitimo pirmosios dalies, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Galime pasitikrinti, tačiau balsavimo rezultatas buvo aiškus. Baigiame balsuoti. 23 už 39 prieš. Trečiasis e, žodinis pakeitimas, kas už. Tiksliau antrasis pirmininkas atsiprašo, kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. Trečiasis pakeitimas žodinis Balsuokime dėl viso kompromisinio pakeitimo, kas už, kas prieš, <clears throat> susilaiko. F kompromisinis pakeitimas, daug kitų atkritinta. F kompromisinis pakeitimas. Kas prieš susilaiko pritarta. Du šimtai septyniasdešimt pirmasis dabar, kas už, kas prieš, susilaiko atmesto, pasitikrinkime. 271. Balsuoti baigiame. Atmesta, tačiau nedidelė balsų persvara, kaip matome. G kompromisas dėl aštuntojo straipsnio, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 283 antroji dalis, kas už? Kas prieš? Susilaiko. Geriau pasitikrinkime. Pradėjome balsavimą. Atmesta, aiškiai balsų persvara. 285, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 287, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. H, kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. į kompromisinis pakeitimas, vėl pradėkime nuo žodinių pataisų, kas už žodinę pataisą, kas prieš, susilaiko, atmesta. <clears throat> Dabar balsuosime dalimis. Kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko, pritarta didelė balsų persvara. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Jot kompromisis pakeitimas, dėl kurio dabar balsuosime, pradėkime taip pat nuo žodinės pataisos, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Pastikrinkime. Ar dėl 301 mes jau balsavome klausimas iš salės, ar mes jį praleidome? Man sekretariatas pranešė, kad jeigu į kompromisinį pakeitimui pritarėme, tuomet jis atkrinta, taigi nebalsavome dėl jo pagrįstai. Dabar jo kompromisnis pakeitimas su žodinė pataisa. Buvo paprašyta pastikrinti elektroniniu būdu, pradame balsuoti ir baigiame balsavimą. Dvi, 33 už 27 prieš Antrasis žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dėl antrojo. Žodinio pakeitimo. Balsuoti baigiame. Ar jūs žiūrėjote pirmininkai, dėl ko mes balsuojame? Aš atrodo žinau, tačiau abejoju šiek tiek. Dabar balsuojame dėl jo kompromisinio pakeitimo žodinių pataisų. Remdamiesi kit, e, kito komiteto tradiciją, mes pradedame nuo žodinės pataisos, dėl kurios pirmiausia balsuojame. Ir dabar balsuojame dėl antrosios žodinės pataisos, o po to balsuosime dėl kompromiso. balsavimo pradžioje minėjau, kad skirtingi komitetai laikosi skirtingų tradicijų ir mes dabar pradėsime nuo žodinių pataisų ir tik e, sužinoję, kokia e, mūsų pozicija dėl šių pataisų, balsuojame dėl viso kompromiso. Dabar balsuojame dėl antrosios žodinės pataisos. Ar suprat? Nėra antrosios žodinės pataisos e, prie šio kompromisinio pakeitimo. Pirmininkė nesutinka. Pirmais, pirmoji žodinė pataisa, galiu ją perskaityti. radote antrą žodinę pataisą. Turime pristaikyti prie skirtingų balsavimo sistemų, skirtingose komitetuose ar visų frakcijų atstovai dabar susigaudo, kur ir dėl ko mes balsuojame. Dabar balsuojame dalimis dėl kompromisinio pakeitimo, kas už pirmąją dalį. po to, kai balsavome dėl žodinių pataisų, balsavome dėl, visos, dėl viso kompromisinio pakeitimo balsuodami dėl žodinės pataisos ją atmetėme. Dabar balsuojame dalimis dėl kompromisinio pakeitimo, balsuojame dėl pirmosios dalies. Šiuo metu kas už? Dėl pirmosios kompromisinio pakeitimo dalies. Kas už? Kas prieš? Susilaiko aiškiai pritarta. Antroji kompromiso dalis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Ką kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 309 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 310 daugiau turime balsuoti, nes 309 nepritarėme, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. L kompromisinis pakeitimas, vėl balsavimas dalimis, kurio paprašė Guoja, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko, pasitikrinkime elektroniniu būdu. L kompromisus pakeitimas antroji dalis. Baigiame balsuoti. 34 už 28 prieš pritarta. Kitas pakeitimas 321, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta M kompromisus, kas už, kas prieš, susilaiko aiškiai pritarta. 329 kas už <clears throat> prieš susilaikė atmestas. Galime pasitikrinti. 329 elektroninis pastikrinimas. Nebe gluminkite žmonių. Balsavimas baigtas. e, po lygiai. Atmesta. N kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. Trys šimtai trisdešimt devintasis kas už? Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 340 kas už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. Jūri 23 kas už. Prieš susilaikė atmestas. Toliau 350. Kartu balsavome e, kartu su ankstesniais. E, dėl 225 jau balsavome anksčiau, kartu su kitais pakeitimais. 352. Kas už? prieš, susilaikę, reikia pasitikrinti. Balsavimas baigtas. 39 už 21 prieš patvirtinta. Toliau O kompromisas. Žodinis pakeitimas pirmiausiai, kas už kas prieš, susilaikė, atmestas. Ir e, toliau atskiros dalys kompromiso, pirmoji dalis, kas už, prieš, sulaikė, priimta, antroji dalis, už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau atkrenta kiti 244 pakeitimas antra dalis. Turite? Kas už? 224 antra dalis. Už prieš susilaikė atmestas. 244 tai buvo. 58 už. Prieš susilaikė primtas. 59 už, prieš, susilaikė aiškia daugumą patvirtintas. P kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. E, daug kitų atkrenta. E, Q kompromisas kitas reikia perversti šešis puslapius. Q kompromisas 31-33 e, straipsnis ir 37 straipsnis. Žodinis pakeitimas pirmiausia, EPP, kas už šį pakeitimą, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta priimtas. Toliau 424 už prieš susilaikę priimtas. Galime pasitikrinti. Man atrodo, kad tikrai priimtas. Balsavimas baigtas. 39 už. 21 e, prieš tikrai priimtas. E, kitas 428 kas už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. R kompromisas. Manau, kad jūsų sąrašai kitaip numeruoti. R kompromisas. Kas už? Man atrodo, kad reikėjo balsuoti dėl 154 pakeitimo, nes nebuvo pritarta žodiniam pakeitimui. 154 pakeitimas. kuris yra tas pakeitimas. 27 straipsnis. Kaip matote, mes e, dar vis bandome išsiaiškinti ir daugumos nuomonė reikia balsuoti dėl jo. Mm, Jūs visiškai teisus, ačiū. Bet e, jis yra prieš 432 pakeitimą. Puslapiai skirtingi, kaip sakiau. 27 straipsnis A naujas. Pakeitimas 154. Kas už? Palaukime, netrodo, kad visi būtų radę jau, kur tas pakeitimas yra. Kas prieš? Silaikė tikrai atmestas, aiškiai dauguma. Labai ačiū, kad jūs priminėte, jog reikia balsuoti dėl jo. Toliau R kompromisas. Kas už? prieš, susilaikė priimtas. Keturišimtai keturiasdešimt ketvirtasis pakeitimas ir 445. Kas už? Prieš susilaikę atmesti. Galime pasitikrinti. Keturišimtai keturiasdešimt ketvirtasis ir keturišimtai keturiasdešimt penktasis. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Tikrai atmesta. 14 už 33 prieš. Toliau 450. Kas už? prieš, susilaikę, galime pasitikrinti, nes nėra aišku. Balsavimas baigtas. 31 už, 28 prieš priimtas. 451 už, prieš, susilaikė, priimtas. 449, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 452, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 78 už, prieš, susilaikė, priimtas. 79 ir 935 kartu. Kas už? Prieš. Sulaikė priimti. 453 už. Prieš. Susilaikė atmestas. 454. Kas už? Prieš? Susilaikė atmestas. 455. Kas už? Prieš? Susilaikė atmestas. Keturi šimtai penkiasdešimt penktasis tikriname. Balsavimas baigtas. Didelė persvara patvirtintas. 38 už 21 prieš. Kitas S kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. Keturi šimtai šešiasdešimt penktasis toliau kas už. Taip, taip, taip. Nepamačiau kitame puslapyje 465-466 e, kartukas už prieš susilaikė atmestas. 467 kas už prieš susilaikė atmestas E, pasitikrinkime. 467. Balsavimas baigtas. Priimtas. 37 už o 21 prieš. Būtų geriau, jeigu vis tik tai dar keltumėte rankas, nes labai sunku suprasti. 468 kas už? Prieš susilaikė priimtas. Galime pasitikrinti. Baigėme balsuoti. Trisdešimt už, dvidešimt aštuoni prieš priimtas. Nedidelė dauguma, bet vis tiek. 469 kas už, prieš susilaikė, priimtas. 80 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 470 kas už, prieš, susilaikė. Galime pasitikrinti. Balsavimas baigtas. 28 už, 29 prieš, atmestas. 471 toliau kas už, prieš, susilaikę, pasitikrinsime. 471 e, Nu, turbūt panaši proporcija balsavusių už ir prieš. Trisdešimt už, dvidešimt penki prieš, priimtas. Keturišimtas dvidešimt kas už, prieš, sulaikė, atmestas. 473 kas už, prieš, susilaikė. Tikriname. 473. Balsavimas baigtas. <clears throat> Tikrai didelis skirtumas, bet pakelkite rankas aiškiai. Nebuvo galima pasakyti. 474. Kas už? prieš, susilaikė atmestas. Aš e, galime pasitikrinti, bet tikrai kelkite aiškiai rankas, kai balsuojate. Baigėme. 34 už 23 prieš. Priimtas. 475. Kas už? prieš, susilaikė, priimtas. 81 už, prieš, susilaikė, priimtas. 82 už, prieš, susilaikė, priimtas. T kompromisas. 83 jis apima ir 476-78, kas už prieš susilaikė priimtas, priimti. Tuomet 937. 479 taip pat, kas už prieš susilaikė pasitikrinkime. Atrodo, pusė balsavo už pusę prieš, bet neaišku, balsavimas baigtas. 31 už 25 prieš priimti. 84 kas už? Prieš. Susilaikė. Tikrai nedaug kas kelia rankas, aš suprantu, mes balsuojame ilgai, bet turime pasitikrinti vėl. 84. Balsuojame. Baigėme. Trisdešimt septyni už, dvidešimt prieš, tikrai skirtumas didžiulis, bet e, žiūrint į rankas visai nebuvo aišku. 85 už, prieš, susilaikė, priimtas, 938 už, prieš, susilaikė priimtas. 939 už, prieš, susilaikė priimtas. 480 už, prieš, susilaikė priimtas. 481 už, prieš, susilaikę, reikia pasitikrinti. Balsavimas baigtas dėl 481. 27 už, 29 e, prieš atmestą. U kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Norėčiau Jums priminti, kad 10 minučių ar 12 minučių dar dirbs vertėjai, bet paskui teks dirbti be vertimo, jeigu nebaigsime. 940. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 494. Už, prieš, susilaikė. Greitai pasitikrinkime. 27 už 29 prieš atmestas. 495 kas už prieš susilaikė priimtas. 496 kas už prieš susilaikė atmestas. 497 kas už prieš susilaikė atmestas. 498 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 499 ir 88 kartu kas už, prieš, susilaikė priimti. 500 už, prieš, susilaikė atmestas. 501 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 502 už, prieš, susilaikė priimtas. Nereikia pasitikrinti. Baigiame. 23 už 32 prieš atmestas. 502, 503, kas už, prieš, silaikė atmestas. 504, už, prieš, silaikė atmestas. 505, už, prieš, susilaikė atmestas. 89. Kas už? Prieš. Susilaikė priimtas. V kompromisas už. Prieš. Susilaikė priimtas. 515 už prieš susilaikę, pasitikrinkime. 515. Baigėme balsuoti. 24 už 29 prieš atmestas. 516 už prieš sulaikė atmestas. 516. Tikriname. Baigiame. 32 už ir vos 21 prieš priimtas. 517 kas už? Prieš. Sulaikė atmestas. 447 už prieš, susilaikė atmestas. 520 už, dėl 519 jau balsavome kartu su 244. 520. Kas už, prieš, susilaikė atmestas. 521. Kas už? Prieš. Silaikė atmestas. 522. Už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. E, toliau priedai. 523. Kas už? Ir 524. Teisingai. Kas už? Kelkite rankas prieš susilaikė priimti. Aš žiūriu tik į rankas kol kas. 525, 526, kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 527, 530, kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 528, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 529, kas už, kas prieš, susilaikę, tikriname. 529, tikriname elektroniškai. Baigiam. 30 už 22 prieš priimta. 5, 3, 1, kas už. Kas prieš? Susilaikę. Tikriname. Prašau balsuoti aiškiau. Labai sunku pamatyti rezultatą. Baigiam balsuoti. 30 už 22 prieš patvirtinta. 532. 532. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 533. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 92 ir 942. Gerai, tikriname 533, bet prašau, kelkite rankas. Baigiam balsuot. 33 už, 21 prieš. 92 ir 942, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 943, kas už, Kas prieš susilaikė atmesta. 534. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Tikriname. 534. Baigiam balsuot. Patvirtinta. 535. Kas už, kas prieš. Patvirtinta. 536. Kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. 93. Kas už, kas prieš. Susilaikė patvirtinta. 537. Ne, jis atkrenta. 539, 540. Kartu. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 542. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Jūri 30. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta Atmesta. 5, 4, 4. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Tad du belvėjai kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar 94. Kas už? kas prieš, susilaikė patvirtinta. 95 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 96 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 97 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. EX kompromisas, kas, u, kas už, kas prieš, Sulaikė patvirtinta. 99. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Šimtasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Šimtas pirmas. Tikrinam, tikrinam šimtą. Šimtasis. Prašau balsų. 26 už, 23 prieš. Patvirtinta. 101 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Antras pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 102 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 103 kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Two in favor. Tai baigia darbą. Abstention adopted. Deve 3 in favor. Against? Abstention adopted. Amendment 3 in favor. Against? Abstention adopted. Deve 4 in favor